Ha facoltà di parlare l'onorevole. Žodį suteikiu. Pone Gomes. Ponas Mesešmit, dėl ponos Gomeš pranešimo. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti. Šiandieną mes susitarėme su, tai yra sus, e, balsavome dėl sustarimo tarp ES ir Libijos. Tačiau vienas esminis dalykas ten nefigūruoja. Grazie. Pirmininkas, norėčiau visų paprašyti tyliai išeiti iš salės. Taigi vieno elemento trūksta, kurios, kuris yra europiečiams labai reikšmingas. Taigi šio elemento nėra pranešime. Tai yra, Libija yra tranzito šalis nelegaliems imigrantams iš visos A Afrikos ir Azijos, e, kurie atvyksta iš ten į ES. Tai yra visiems žinoma. Europa yra e, magiškas regionas, kuriame teka pieno upės ir e, Europa pritraukia daugybę žmonių kurie patiria didžiulės nelaimės ir nori pabėgti iš savo šalių. Libija yra tranzito šalis ir su kitomis e, keliomis šalimis ji yra viena iš pagrindinių tranzitinių šalių ir mes turėtume didesnį dėmesį atkreipti į šią problemą ir diskutuodami su Libijos valdžia Mes turėtume teikti reikalavimus Libijai, kad e, nutrūktų ar sumažėtų tie e, nelegalių imigrantų į ES rautai. Dialogas yra labai svarbu. Pane Muskardinė. Dichiarazione di voto. Per iscritto, Presidente. Grazie. Aš, ponė pirmininkė, Jums pateikiau raštu savo balso pasiaiškinimą. Pirmininkas. Tada pereiname prie krikščionių padėties religijos laisvės atžvilgių. Pana Kolino, vieną minutę. Grazie, prezidente. L'antisemitizmo, l'antislamizmo. Ačiū, ponė pirmininkė, antisemitizmas, antislamizmas, kaip ir mm, smurtas prieš krikščionės vis dar e, įsišaknė visame pasaulyje. Pastarieji įvykiai, e, skruvini įvykiai pakenkė krikščionims Pakistane, Irane, Egipte, netgi Kipre. Visus juos, tuos išpolius organizavusius asmenys būtina pasmerkti. Mes jau kalbame apie religinę, religijos laisvę ir religinių konfesijų pripažinimą. ES turėtų šios krizės akivaizdoje ne, ne, suprasti, kad reikia užtikrinti ir atitinkamus finansinius išteklius, e, e, siekiant užtikrinti paramą krikščionėms islamo šalise. E, ir jiems yra skirta 4 milijonai eurų. Yra numatyta 4 milijonai eurų, kurios būtina panaudoti veiksmingai. Dėkoju. Konstantinoro. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad tai, ką šiandien patvirtiname, yra labai svarbu, nes religijos laisvė yra visų kitų a, laisvių motina. Tai yra tai, kas yra surašyta į a, visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Žmonės turi teisę pakeisti religiją ir išpažinti savo religiją viešai, mokyti savo religijos. Tačiau pastaraisiais, metais, pastaraisiais mėnesiais įvykti žudimai prie, nukreipti prieš krikščionis buvo sistemingi išpoliai įvykę įvairiose pasaulio vietose. Deja, tai rodo, kad uh, E, labai rimtas klausimas kyla dėl religijos laisvės. Panašu, kad yra jie naudojamasi dėl politinių tikslų. Todėl turime pasirūpinti, kad visiems žmonėms būtų sudaryta galimybė protestuoti prieš tai, kad nebūtų viskas nutildoma. Tak, formand. Messerschmidt. De bekymringer og de betragtninger, som tidligere talere har givet udtryk Aš sutinku su tuo, ką pasakė kiti kolegos, tačiau yra vienas elementas, kuri, į kurį nebuvo atsižvelgta pranešime. Tai yra septintoji konstatuojamoji dalis, kur kalbama apie Turkijos valdžią ir jos e, požiūrį į Kiprą ir veiksmus Kip, Kipro atžvilgių. Tai yra e, e, šiaurės Kipras yra neteisingai, e, nelegaliai okupu, bet, e, okupuotas Turkijos, o juk Turkija siekia narystės Europos Sąjungoje. Ir, ir, mm, graikai nori sugrįžti į savo, dvasininkai Graikijos nori sugrįžti į savo vienuolynus, savo bažnyčias, tačiau neturi jokių galimybių tą padaryti, jie negali, negali restauruoti savo bažnyčių ir negali jomis naudotis. Būtent tokios tendencijos yra dabar Šiaurės Kipre. Tai yra akivaizdi dis, krikščionių diskriminacija ir vykdoma valstybėje, kuri siekia narystės ES. Tai yra visiškai netoleruotina ir mums reikia iš to daryti išvadas. Ir reikalauti, kad dėrybos e, su Turkija būtų nutrauktos, kol Turkija imsis atitinkamų žingsnių. Dėkui. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū, panas Gribanski. E, Europa. Ačiū, pirmininkė. Europa dėl savo ištakų turi mm, ypatingą atsakomybę ginti krikščionis visame pasaulyje ir ši rezoliucija dar kartą tai išreiškia, todėl mes ją paremėme. Tačiau kita vertus, Europa turi imtis tokių veiksmų, kurie ateityje apgins mm, visus krikščionis visame pasaulyje, kad nebūtų tokių tragedijų ateityje. Ačiū, panas Bėlam. Ačiū, pirmininkė. Neseniai tose pasaulio valstybėse, kur yra mm, dauguma musulmoniškų gyventojų matėme, jog krikščionių mažumos yra persekiojamas. Mes negalime su to taikstytis. Religijos laisvės pripažinimas yra vienas iš Europos parlamento prioritetų. Todėl visiškai remiu uh, pirmininko Buzeko pareiškimą, kai jis pasisakė prieš tokius atvejus. Mm, reikia dėti visas pastangas, kad religinių mažumų saugumas būtų užtikrintas, kad ypač kai yra pažeidžiamos jų teisės. 2009 m. žmogaus teisų ataskaitoje pranešime mes tai nusprendėme stiprinti tokių teisų apsaugą. Labai svarbu, kad būtų paskirtas ES ypatingas atstovas žmogaus teisų klausimas. Mes turime uh, intensyviai ginti uh, visus nuo tokių situacijų. Gracias. Panas Gžep. Chcę wyrazić swoją e, radość z faktu przy... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad buvo patvirtinta ši rezoliucija, buvau vienas iš jos bendrautorių. Norėčiau ypač padėkoti poniai Ashton už jos reakciją į krikščionių persekiojimą Aleksandrijoje. Taip pat reikėtų prisiminti ir Irako vyskupus ir jų reakciją į krikščionių persekiojimą Irake. Dar norėčiau pasakyti, kad po kelių mėnesių bus e, popiežius Jonas Paulius II paskelbtas šventuoju. Mes galime daug ko pasimokyti iš jo. Jis lankydavosi mečetėse ir bendraudavo su įvairiomis religinėmis bendruomenėmis. Tai turime prisiminti tuos, kurie daugą prarado dėl persekiojimo. Ačiū, panas Kelam. Uh, Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią istorinę rezoliuciją kaip vienas iš autorių, tačiau uh, reikia perduoti labai svarbės dvi žinias aukščiausiams vadovams ir komisijai, kas turi būti įgyventa nedėlsit. Visų pirma, komisija skubiai turi parengti ES strategiją dėl religijos laisvės įgyvendinimo su sąrašu priemonių prieš tas valstybės, kurios, kaip žinoma, negina religinių mažumų teisių. Antras dalykas, komisija turi parengti žmogaus teisų direktoratą, Europos išorės veiksmų tarnybą, nuolatinę struktūrą, kad būtų galima stebėti būtent, kiek vyriausybės riboja religinės laisvės ir pateikti parlamentui metinės ataskaitas dėl tos situacijos. Muscardini. Ačiū, ponia Muscardini. Presidente, la libertà religiosa è valore fondante. Ačiū, ponia pirmininkė. Religijos laisvė yra esminė civilizacijų vertybė. E, aš manau, kad jeigu ji yra neužtikrinama, tuomet yra e, pažeidžiama žmogaus orumas ir tai, kas vyksta daugelie pasaulio regionų, e, fundamentalistų veiksmais, E, vykdant krūvinus išpolius prieš krikščionius yra visiškai netoleruotina. Tai yra e, fundamentalistų skatinama netolerancija krikščionių atžvilgių reikėtų reikalauti e, imtis veiksmų su tokiais, prieš tokios, tokius išpolius. Ir reikia stengtis, kad tarptautinės e, teisės nuostatos būtų taikomos tose šalyse, kuriuose yra vykdomi išpoliai, tačiau dėje kol kas taip, e, taip nėra, e, tie išpoliai vis dar vyksta ir aš dėkoju ponui Buzekoj, kad krikščionims turi būti uždegtas žvakutės, tai yra visų krikščionių atminimui, kurie tapo tokių fundamentalistų aukomis. Religijos laisvė yra žmoni, žmonių, žmonijos civilizacijos viena iš pagrindinių vertybių. Ir mums reikia krikščionis visokie Europai remti ir skatinti jų gerovę. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė Ransulį. Ačiū, pirmininkė, ir aš balsavau už šią rezoliuciją, nes e, religinių mažumų apsaugos visame pasaulio klausimas yra dabar kaip niekada aktualus. Padėtis tikrai kelia didelį susirūpinimą. Žmonės iki šiol yra persekiojimų už religinius įsitikinimus. ES pagrindinių teisų hartija šiuo klausimu pasisako vienareikšmiškai. Ten vienareikšmiškai pasakyta, kad visi piliečiai turi teisę išpažinti savo religiją. Išpoliai prieš religinės, tam tikras religinės bendruomenės pastarojų metų rodo, kad visos vyriausybės turi nedelsdamos imtis priemonių visoms religinėms mažumoms apsaugoti. ES tikslas turėtų būti e, tarp religinio dialogo e, plėtojimas reikia apsaugoti, ginti žmonės tose šalise, kur religijos laisvė nėra garantuojama. Religijos laisvė turi būti garantuojama visame pasaulyje be išimčių. Ačiū dabar pona Stakula. Pirmininkė, ši rezoliucija yra labai gera ir turi istorinę reikšmę. Turime atkreipti dėmesį į religijos laisvę Europoje. Mums labai svarbu visiems prisiminti savo pačių šaknis, krikščioniškas tradicijas ir reikėtų pažymėti, kad e, visos Europos vertybės yra grindžiamos būtent šiomis šaknimis. Ir išpoliai prieš koptus Egipte dar kartą mums priminė, kad ir krikščionims reikia ypatingos apsaugos visame pasaulyje, ne tik Egipte. Panašių įvykių buvo ir Turkijoje, ir Sirijoje. Turiu pasakyti, kad ir Europos Sąjungoje pasitaiko persekiojimo atveju. Mes bijome islamo ir užmirštame savo vertybės. Taip neturėtų būti. Reikia dialogo, reikia religijos laisvės. Turime laikyti savo pagrindinių vertybių, nes būtent jos yra ES pagrindas, turiu galvoje krikščioniškas vertybės. Turime ginti savo teisės, nes jos yra Europos tapatybės dalis. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Kleis. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb voor de resolutie over de situatie van. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie krikščionių padėtį ir aš balsavau už šį rezoliucijos projektą ir labai džiaugiuosi, kad jis buvo patvirtintas. Tačiau man kyla susirūpinimas dėl kalbos, e, dėl tam tikrų formuluočių, e, kurios gali būti suprantamos ne vienareikšmiškai. Galime susidaryti įspūdį, kad krikščionims kyla pavojus tik islamo valstybėse, tačiau ir Europoje yra tokių e, E, išpolių prieš religijos laisvę ir e, įvyksta incidentų ir Europoje. Mums nereikėtų jau, žinoma, lyginti su ta krikščionių diskriminacija, kuri yra vykdoma e, fizinės, fizinio smurto formas islamiškose valstys, valstybėse pavyzdžiui, Turkijoje yra neįmanoma restauruoti krikščioniškų bažnyčių, kyla sunkumų. Konstantinopolio patriarchų, dvasiniam patriarchui tinkamai veikti. Tai yra tiesiog skandalingi faktai. Dėkoju. Ponas Kelly. Uh, er Klausiausi diskusijų šiuo klausimu Mano nuomonė, tos diskusijos buvo labai svarbios. Noriu padėkoti ponui Buzekui už tai, kad jis ėmėsi vadovaujančio vaidmens. Turiu pasakyti, kad pastarojo metu įvykiai primena Romos šventąją imperiją. Kai mažumų persikiojimui turi būti padarytas galas, reikia užtikrinti žodžio laisvę, religijos laisvę. Tai turi būti užtikrinta ir ES, ir šalise kandidatėse. E, buvo patvirtinta rezoliucija. Ta rezoliucija buvo priimtina vienbalsiai ir tuo aš labai džiaugiuosi. Pas Han about, uh, Belarus, Aš norėsiu kalbėti apie situaciją Baltarusijoje ir jau perėm, perėjom prie to klausimo. Panas Černecki. Prego. The same. On, onorevole Czarnecki. Panas Czarnecki. Grazie, prezydente. A, proszę Państwa, ta rezolucja jest bardzo Ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija yra ypatingai svarbi, kadangi tai yra pirmoji priimta ypatingų momentų. Mes žinome apie pogromus prieš krikščionis ir e, Irake, mes žinome, e, kas įvyko su koptais Egipte, tai yra e, tokie ir nužudimų atvejai, e, kuriuos ir Sirijoje, ir Turkijoje, ir Pakistane e, galima būtų paminėti. Mes žinome ir Afrikos valstybėse tokių panašių atvejų, kur yra musulmoniška dauguma. Todėl mane labai nustebino komisijos pirmininko Baroso tyla. Visą savaitę jis tylėjo. Tuo tarpu daugelio kitų, daugelio valstybių ministrai pirmininkai darė spaudimą jam, kad jis kažką pasakytų, kažką padarytų. Gaila, kad jis nesureagavo. Ačiū, dabar periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo dėl padėties Baltarusijai pasiūlymų dėl rezoliucijų, panas Hanin. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad e, ši, šis parlamentas pripažino, jog tai, jog Baltarusija grįžta prie autokratijos. Tikiuosi, kad e, ši rezoliucija paskatins kai kurios kolegas panalizuoti savo elgesius. Pagalvokime, kaip buvę sovietų aparačikai analizuotų padėtį ES. Jie, manau, jaustusi patogiai. Mes turime rinkimų sistemą, bet iš esmės ES vadovauja 27 valstybių narių e, politbiuras. Manau, kad pažvelgę į šį parlamentą pamatytume nostalgiškai nusiteikusių narių. Juk yra netgi ir specialių limuzinų, ir net ir e, specialių parduotuvių nomenklatūros nariams. Be to, toks aparačikas pamatytų ir e, tam tikrų problemų su sąžinė. E, žmonės balsuoja, bet nenori, kad jiems būtų primesta geresnė sistema. Grazie. Adesso la parola onorevole Repo. Minä äänestin myös päätöslauselman puolesta. Oli vähin... Aš irgi balsavau už šią rezoliuciją buvo reikalinga pasakyti bent jau tiek. Manau, kad ES turi būti labai budri, kai eina kalba apie žmogaus teisų pažeidimus. Mes turime atvirai kalbėti ir apie problemas susijusias su jaunimu. Baltarusijoje jaunimas atstovaujančios organizacijos negali laisvai veikti. Europą Europoje yra e, senos e, tradicijos organizuojant įvairius gatvės renginius. Tačiau, pavyzdžiui, Baltarusijoje gatvės yra uždarytos, yra bandoma protestuoti prieš žodžio laisvės pažeidimus. Aš tikiuosi, kad Balta, Baltarusijos žmonės, jaunimas um, galės matyti, jog mes nesam tokie pat nebylus, užtildyti ir kad mes išsakome savo poziciją. E Pas Vigeninas. E Ačiū pirmininkė kolegos. Socialistų ir demokratų frakcija parėmė šią rezoliuciją. Mes manome, kad ji bus uh, labai stiprus signalas ir Baltarusijos institucijoms, ir pilietiniai visuomeniai, žiniasklaidai ir visiems, kurie kovoja už šalies demokratinį vystimasi. Tikimės, kad priemonės, kurios yra įtrauktos į rezoliuciją, bus išanalizuotos Europos komisijoje ir taryboje ir kad bus imtasi sparčių veiksmų. Turiu pasakyti, kad Lukašenkos inauguracijos ceremonija numatyta rytoj tikrai nepadarys e, galo tiems klausimams apie tai, kodėl jis buvo išrinktas ir kaip buvo registruojami rinkimų rezultatai. ES gyvendina įvairias politikos kryptis, imasi įvairių priemonių, norėdama daryti įtaką Baltarusijos vadovybei. Tačiau visos tos priemonės davė tik kuklių rezultatų. Gal reikėtų pagalvoti apie naujus būdus naujas priemonės ir paklausti, ar e, šioje, šiame regione nesusidarė nauja situacija, kuria reikia naujų mechanizmų. Rezoliucijoje yra viena mintis, kuri mums atrodo labai svarbi ir dar tai nėra išbandyta. Yra siūloma derinti Baltarusijos atžvilgių taikomas mūsų priemonės su tomis šalimis, kurios nėra ES valstybės narės, turiu galvoje Rusiją ir Ukrainą kuri dalyvauja rytų partnerystėje. Manau, kad derindami veiksmus sukursime tinkamesnę politinę aplinką, kurioje bus galimybių kitai, kitą kartą surenkti laisvus ir teisingus rinkimus. Europos parlamentas turėtų kaip galima geriau išnaudoti savo galimybes. Šiandien mes nusprendėme siūsti delegaciją į Baltarusiją. Manau, kad tai bus išbandymas Baltarusijos vadovybei. Žiūrėsime, ar ji suteiks galimybę tai delegacijai apsilankyti savo šalyje, o mes galėsime savo akimis pamatyti, kokia ten yra susiklošiusi situacija. Ačiū dabar ponas Solik. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog man atrodo baisu, kai yra lyginama Baltarusija ir Europos Sąjunga išsakytos kvailystės yra dar labiau nemalonios, kuomet kolegos ploja joms, turiu omenyje konservatorių frakciją. Lukašenkos režimas turi būti izoliuotas. Iki šiol taikyta politika, tikintis, kad e, ši šalis po truputėlį tams demokratiška, parodė, kad mes klydome. Mūsų lūkesčiai buvo klaidingi ir tos sankcijos kurios būtų pritaikytos prie šio režimo, turėtų būti labai plačios, didelės. Ir mes turime mm, šiai valstybei kelti tokius pat reikalavimus kaip ir ES valstybėms narėms, kadangi yra šalia ES. Aš noriu um, paprašyti, kad komisija paremtų nepriklausomą uh, žiniasklaidą. Uh, kadangi būtent šios žiniasklaidos priemonės jo, gali perteikti nepriklausomą informaciją Baltarusijos žmonėms. Ponas Biel, ačiū pirmininkė. Įvykiai Baltarusijoje susiję su prezidento rinkimais dar kartą padarė įtaką visuomenės nuomoniai e, Europoje Prezidentas Lukašenka vėl panaudojo smurtą prieš opozicijos narius. Jis e, pasiekė savo diktatūros viršūnę, jis e, panaudojo smurtą ir suėmė e, opozicijos lyderius. Tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Ir todėl aš visapusiškai parėmiau šią rezoliuciją, kurioje raginama nedelsiant paleisti suimtus asmenis. Aš smerkiu šio režimo ir prezidento Lukašenkos diktatoriškus veiksmus. Tikiuosi, kad e, priemonės, kurių bus imtasi, sumažins e, Baltarusijos piliečių priespaudą. Taip pat pasisakau už visus veiksmus, kurie padėtų vystytis pilietiniai visuomeniai, tai yra stipendijos mokslininkams ir nepriklausomos žiniasklaidos finansavimas. Ačiū, ponas Messerschmidt. Er Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra jokių abejonių, kad Baltarusija yra e, tas mūsų skausmo vaikas. Tai yra paskutinė e, diktatūra Europoje ir mums reikia naudotis kiekvieną progą ir kritikuoti šį režimą. Be abejo, nereikėtų mesti akmenų į, į jų daržą, jeigu patys sėdame, sėdime stiklinėme kalne. Mums reikia e, neužmiršti, kad daugelis ES paskirtų asmenų į tarnybas, ES įvairias institucijas taip pat neturi tinkamų mandatų, kuriems suteikia mūsų e, piliečiai. Ir tai yra didžiulį, tai jie teik, priima tokius sprendimus, kurie turi didžiulių padarinių mūsų e, žmonių gyvenimui. Ir šiame parlamente situacija yra taip pat panaši. Dauguma čia jaučiasi labai gerai šiuose stikliniuose rūmuose. Jie visiškai nebepalaiko jokių ryšių su e, Europos piliečiais, Europos visuomenė ir nejaučia visuomenės pulso. Jeigu pažvelgsime į Baltarusiją, galime taip pat E, žvelgdami iš Baltarusijos pozicijų, mus galėtume save kaltinti irgi diktatūra ir diktatūrinėmis pažiūromis. Dėkoju. E, Ponas Černeckis. Ačiū, pirmininkė. Aš parėmiau šią rezoliuciją puikiai suprasdamas, kad padėtis Baltarusijoje yra ypatinga. Šioje šalyje sparčiai daugėja smurto prieš žmogaus teisų gynėjus. Kita vertus, tokia padėtis susiklostė dėl kai kurių ES valstybių narių neapgalvotos politikos. Nes mes padidinome pasitikėjimą pasitikėjimas prezidentu Baltar Lukašenka padidėjo, jam apsilankius Italijoje ir Lietuvoje. Taip pat e, buvo ir Lenkijos prezidento vizitas. Mes neturėtume vis dėlto šios šalies įstumti į Rusijos rankas. Siamo ora alla relazione sulla politica di concorrenza 2009, dando la parola onorevole. Toliau pranešimas dėl konkurencijos politikos.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 Keleto valstybių narių patirtis rodo, kad praėjus šešiems metams po atitinkamo reglamento prieimimo nebuvo pasiekta jokios pažangos taikant, viening, vienodai taikant konkurencijos taisyklės ES. Nacionaliniai teismai naudojasi galimybę teikti prašymą Europos, nesinaudoja galimybę teikti prašymus e, e, Europos komisijai ir Europos teisingumo teismas. E, taip pat e, nepakankamai sprendimų yra prieėmę šiais klausimais ir e, nesinaudoja savo įsikišimo teisę. Mes matome, kad išriškėjo tam tikros problemos praktinėme tų teisinių nuostatų taikėme. Todėl aš kreipiausi į komisiją, praš, ragindamas ją imtis atitinkamų priemonių, kad pasiektume šių tik, šio tikslo, tai yra tinkamo konkurencijos taisyklių taikymo tikslo. Dėkoju. Ponas Mesešmit. Er Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra jokių abejonių, kad konkurencingumas Europoje e, patiria didžiulį spaudimą. Ar iš tiesų e, yra pakankama politinė valia ES valstybėse narėse, ką nors pakeisti? Žinome, turime bendrąją valiutą, tačiau ji ekonomiškai žlugdo visą pietų Europą. Ten trūksta reformų, kurios turi būti įgyvendinamos, jeigu norime užtikrinti mm, ilgalaikį konkurencingumą e, Kinijos, Latino Amerikos, Indijos atžvilgių. Yra sudėtinga susitarti tokiais klausimais ir e, atskiros iniciatyvos, pavyzdžiui, Europos patentų iniciatyva, tačiau katastrofa yra tai, kad mes negalime susitarti. Tai rodo, kokia yra neefektyvi Europos Sąjunga. Čia mes kalbame apie techninius dalykus, į kuriuos įsiveliame ir negalvojame apie bendra, e, bendras siekėmybės. Ir tai yra tikrai didelė katastrofa kokiu pagrindu turėtų vykti visas mūsų bendradarbiavimas ir kaip jį užtikrinti ateityje? Toks yra klausimas. Uh, Ponas Preda. Sulla Bielorussia abbiamo già fatto le dichiarazioni di voto. Andab... Balsavimo paaiškinimai dėl Baltarusijos jau baigti, jūs turėjote anksčiau į sąrašą įrašyti savo pavardę. Jeigu norite, galite savo paaiškinimą įteikti raštu. Taigi atsiprašau, sakiau, kad dėl Baltarusijos balsavimo paaiškinimai jau baigti, turėjote anksčiau įrašyti savo pavardę į sąrašą, bet galite pateikti savo paaiškinimą raštu. Akabito. Ar jūs supratote? Ar negaliu? Ar negaliu dabar pateikti paaiškinimo? Ne, negalite. Turėjote tai padaryti anksčiau, kai buvo pasiaiškinimai dėl balsavimų dėl Baltarusijos. O dabar galite atsiųsti savo tekstą raštu. Ačiū, taigi prašau atsiųsti savo paaiškinimą raštu. Pone Muskardinį. Pirmininkė. Labai vertinu komisijos lankstumą, kalbant apie valstybės pagalbos laikiną pobūdį, dabar, kai reikia reaguoti į ekonomikos ir finansų krizę. Būtų labai gerai parengti detalų priimtų sprendimų vertinimą, kad įsitikintume, jog visoje ES vyksta sąžininga konkurencija. Europos komisija turi pasirūpinti, kad bankai gražintų valstybės pagalbą, kurią gavo ir kad tai padarytų per pagristą laikotarpį, kad būtų užtikrintas bendros rinkos stabilumas. Buvo išsakyta kritikos dėl to, ką bankai daro su mokesčių mokėtojų pinigais. Jie valstybės lėšas turėtų naudoti skatindami vystimasi ir mokesčių mokėtojų tai turi būti paskutinis kartas, kai mokesčių mokėtojų pinigai buvo panaudoti ir atsidūrė banko akcininkų kišenėse. Mes turime imtis priemonių spekulacijų rizikai sumažinti. Reikia tikslinės pagalbos, reikia skatinti tuos projektus, kurie atitinka visų interesus. Taip pat reikia skirti dėmesio atsinaujantiems energijos ištekliams. Ačiū poniai Muskardin, dabar ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Su džiaugsmu paremiau šią rezoliuciją. ES pagrindinė funkcija yra garantuoti sąžiningą konkurenciją visiems ypač smulkiam vidutiniam verslui, vartotojams, kad būtų sąžiningos sąlygos. Buvo e, daug įtarimų, kad yra naudojamasi rinka, piknaudžiaujama ir mano šalyje, pavyzdžiui, dyzelio ir benzino kainos labai iškilusios ir įtariama, kad yra karteliai veikiantis, ypač pavyzdžiui, kai tik tai kažkas pasikeičia, iš karto kainos labai smarkiai išauga ir buvo, pavyzdžiui, sprendimai ir iš Teisingumo teismo dėl roamingo, tarptinklinio ryšio kainų susitarimų tais klausimais. Turi būti įmamasi skubių veiksmų kiekvienu atveju, kai tik tai yra nesažingos konkurencijos atvejais. Ačiū ponai Keliui, panašiai net. E, grazie, prezidente. E, to važny raport. Ačiū pirmininkė. Tai yra labai svarbus dokumentas, kurį parengė šią sritį uh, labai išmanantis žmogus, todėl aš manau, kad turime atvirai pasakyti, jog ES nusipelno didesnio atvirumo, didesnio konkurencingumo. Turėtumėm nesibaiminti to. Tai gali paskatinti tik tai didesnį Europos augimą e, tokia situacija, kur atvirai sakant mes labai atsiliekame uh, kai eina kalba apie konkurenciją, tas varžytuvės su JAV ar Azija. Tokio tipo rezoliucijos gali paskatinti didesnį ES ekonomikos efektyvumą ir tai yra tai, ko mums reikia. Sustenybė. Dabar periname prie kito pranešimo, tai yra tvari ES politika dėl tolimuosios šiaurės. Panas Takula. Arvoisa puhemies, haluan tästä kiittää. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti e, ponui Galeriui už puikų pranešimą. Jis yra puikus, kadangi jame atsižvelgiama į e, mūsų žemynų e, tolimiausius regionus, jų interesus ir uh, Manau, kad šie procesai yra labai ypatingi. Čia kalbame apie labai specifinius klimato dalykus, ekonomiką, įmonių interesus, net ir žemės ūkis, elnio auginimas ir taip toliau. Visa tai yra apriepta. Taip pat kalbama ir vieto, apie vietos autochtonių. Um, tautų, samių, pavyzdžiui, situaciją. Norėčiau paremti a, tą mintį, kad Laplandijos universitete veiktų informacijos centras dėl tolimosios šiaurės. Manau, kad iš tikrųjų visi suomiai labai vieningai parems tą mintį, kad uh, šiaurės dimensija čia yra labai svarbi ir kad šie klausimai yra itin svarbus ir pono Galerio pranešimas yra labai geras. Ačiū ponui Takulai, dabar pereidame prie balsavimo motyvų paaiškinimo dėl ES strategijos juodai jūrai. Panas Vigenin socialistų demokratų vardu turi dvi minutės. Du minutį. Pane Vigeninė, jums dvi minutės. Групата на социалистите и демократите смята, че докладът за стратегията. Ačiū, pirmininkė. Socialdemokratų frakcija galvoja, kad uh, Mm, ES strategija Jodai jūrai yra labai svarbi ir paremta labai tinkamu laiku, užtikrinant pusiausvyrą tarp viso to, kas iki šiol yra padaryta ir e, žvelgiant į tai, ką ES gali padaryti ateityje. Mes galvojame, kad politinis koordinavimas tarp partnerių, turint omenyje skirtingą bendradarbiavimo lygį, e, yra svarbus uždavinys, kurį įmanoma įgyvendinti. Labai svarbu koordinuoti mūsų veiksmus politinių lygmenių. Trys valstybės yra ES valstybės narės, viena yra strateginė partnerė, viena yra strateginės partnerystės narė, e, o Turkija yra šalis kandidatė. ES nesugebėjimas prisijimti ryškesnių įsipareigojimų šioje srityje, bent jau iki šiol, neleido mums pasinaudoti didžiuliu potencialu. Aš noriu pabrėžti, kad Juodosios jūros sinergija nuo pat pradžių buvo vertinama kaip iniciatyva, kuri yra nepakankamų užmojų. Taigi ji turi evoliucionuoti ir virsti tikrą Juodosios jūros regiono strategiją. Uh, Žinoma, kai kurios elementus bus galima tinkamai pakoregavus panaudoti. Pavyzdžiui, galima taip pat pasiremti ir um, Baltijos jūros strategiją, žiūrint, kokį būtų galima panaudoti regioninio bendradarbiavimo modelį. Ne visi pasiūlymai tiesa buvo įtraukti į šį dokumentą, tarkim, kalbant apie mm, kaiminysės politikos strateginę peržiūrą, reikalinga galvoti apie didesnį rytų kaiminystės ir juodosios jūros strategijos derinimą, turint omenyje, kad dauguma valstybių yra aplink mm, juodąją jūrą. Taip pat Reikia galvoti apie parlamentinį, ministrų lygmenį, plėtoti bendarbiavimą tuo, tais lygmenimis. Reikia taip paderinti Jėdosios jūros strategiją su Dunojaus regiono strategija ir um, būtina būtų galvoti apie atskirą biudžeto eilutę šią strategiją kitame biudžeto laikotarpyje. Ačiū dabar, panas Grips. Senor prezidente, iniciatyva, aby politika wobec Morza Czarnego. Ačiū pirmininkė ta iniciatyva dėl visapusiškos strategijos, kuri yra minima Ungarijanų pranešime, turėtų būti paremta ir Rumunijai, ir Bulgarijai. E, rytų partnerystė, ypatingi santykiai su Rusija ir dėrybos dėl ES narystės tikrai pagrindžia to regiono svarbą. Tai yra energijos išteklių tranzitinis regionas. Ten įgyvendinami labai svarbus projektai, pavyzdžiui, Nabuko projektas, kuris svarbus įvairinant dujų tiekimo šaltinius. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Manau, kad reikia ir pritariu, kad reikia bendradarbiauti su visomis regiono valstybėmis ir ši strategija turi dėrėti su kitomis strategijomis, pavyzdžiui, Viduržėmio jūros strategija. Ačiū dabar ponas Mecaros. Romanija iš Bulgarijos išatlakodot az EU-hoz, a Fekete tenger részben az Euró... 2007 metais, kai Rumunija ir Bulgarija ėmė stoti į Europos Sąjungą ir jie įstojo. Juodoji jūra tapo vidaus, Europos Sąjungos vidaus jūra ir uh, strateginių požiūrių į labai reikšmingą ES. Dėl to ES privalo parengti strategiją, kad juodoji jūra tai, įgytų ir jos klausimai įgytų ir atskirą biudžeto eilutę. Mums reikia užtikrinti energijos tiekimo efektyvumą ir saugumą ES iš šio regiono, taip pat e, įvairinti transporto kelius ir transporto įvairias galimybės. Taip pat ir tranzitiniai keliai į šį regioną galėtų prisidėti prie energijos tiekimo saugumo. Nabuko ir paneuropietiškos, e, e, paneuropietiško naftotiekio tiekimas yra projektai, kurie yra labai strategiškai mums reikšmingi, dėl to būtina skatinti bendradarbiavimą su šiuo regionu ir dėl to aš paremiau šią, šį pranešimą. Dėkoju. Ačiū. Balsavimo paaiškinimai baigti. Dar ponas Preda. Justificarea pentru. Ačiū pirmininkė, aš norėjau pakalbėti mm, apie Jėdosios jūros strategiją, kadangi rengiau viduržėmio jūros regiono strategiją pranešimą tuo klausimu ir noriu pasveikinti poną Ungurijaną, kuris parengė puikų pranešimą. Noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad ES e, renktų strategijas Baltijos jūros, tolimosios šiaurės, juodosios jūros regionams. Tai yra labai svarbu stiprinant ES bendrą veiklą. Reikia galvoti, galvojant apie Jodosios jūros strategiją, apie nevyriausybinio organizacijų stiprinimą, jų tinklo kūrimą. Reikia taip pat galvoti ir apie universitetą Jodosios jūros regionui. Mm, Labai svarbu turėti omenyje, kaip pilietinė visuomenė galėtų prisidėti prie visų pozityvių pasikeitimų. Reikia nepamiršti taip pat, aišku, ekonomikos plėtotės, aplinkosauginių klausimų. Reikia saugoti juodąją jūrą nuo taršos. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien patvirtintas šis pranešimas ir aš tikiuosi, kad taryba laikys šį klausimą prioritetiniu savo darbo atvarkėje. Ačiū, ponas Prėda, bet kitam kartui prašom prisiminti, jog būtina būtina pranešti apie savo pageidavimą pateikti balsavimo motyvų paaiškinimą, kitaip neturėsime galimybės jums suteikti žodžio. Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui prašom prisiminti, jog būtinai iš anksto paprašyti žodžio. Ačiū. Dabar posėdis baigtas iki 15 valandos.